Dabar pername prie kito darbo atvirkės punkto, tai yra pono Kapatos pranešimas dėl e, visuomenės prieigos prie Europos institucijų rengiamų dokumentų. Taigi, pirmiausiai keturioms minutėms žodis pono Kapato. Ačiū pirmininkė. Tai yra pranešimas dėl prieigos prie dokumentų kuriuos kuria Europos institucijos. Na ir tą progą turiu galimybę pateikti Jums keletą pasiūlymų. Na visų pirma, trys pastebėjimai arba trys punktai. Pirmiausia, dėl tarybos, kurie uh, faktiškai yra vyriausybių delegatų sambūris. Uh, jų darbe galioja tam tikri viešumo reikalavimai. Be abejo, yra pateikta tam tikrų pakeitimų, kuriuos numatė, pažiūrėjau, frakcija dėl atskirų pastraipų. Tikiuosi, kad e, tai nesumenkins pranešimo svorio, ne, neiškirs svarbių gabalų. Pavyzdžiui, trečiasis pakeitimas. E, pranešime sakoma, kad labai svarbu yra laikytis Morčio Turko e, buvusio mūsų parlamentaro e, e, bylos, e, kurią jisai būtent e, pateikė teismui ir kurią laimėjo. E, patirtimi. Taigi iš tikrųjų labai svarbu įsiklausyti pat tai į teisinę nuomonę, įvairių institucijų teisinę nuomonę. Priimant sprendimus e, taryboje, labai svarbu, kad e, būtų žinoma, kas ir kaip balsavo. Tad e, vėlgi kreipiuosi kolegas prašydamas nesilpninti trečios pastraipos. Toliau, kitoje pastraipoje, kalbam apie tai, kas vyksta koreper lygmenyje, kitaip sakant, nuolatinių atstovų komitete, e, kai kalba sukasi apie vadinamosius darbinius dokumentus, dokumentus naudojamas tik tai darbo salėse ir tarptautinius dokumentus, kurie vėlgi patenka į diplomatinio konfidencialumo kategoriją. Aš manau, kad čia vėlgi mūsų parlamentas e, turėtų imtis lyderio vaidmens ir kaip italų radikalas galiu pasakyti, kad aš manau, mes tikrai turėtumėm viešai E, registruoti, sekti apskritai, kaip žmonės dirba, e, ypatingai išrinkti šalių atstovai, e, ar jie lankosi posėdžiuose, ar jie ateina į savo darbo vietas, kad būtų aišku, kaip jie naudoja pinigus. Dėl penktosios pastraipos, man atrodo, kad jeigu mes laikysime, kad bent dalis ten paminėtos informacijos yra konfidenciali, na, Žinau, kad ponė Felišot labai jautriai reaguoja į šios klausimus. Tačiau mes tame giname tikrai pasakyti, kad jeigu duomenys, jeigu informacija bus įslaptinti, konfidencialus, tai reikš, kad mes paliekame e, savo e, atviras galimybės demagogijai įvairiosiams švečiojimams, kadangi žmonės kartais atvyksta į parlamentą tam, kad e, galėtų, pavyzdžiui, nufilmuoti kitus parlamentarus, tai yra savočkas šnipinėjimas. Ir aš manau, kad mes turėtumėm iš tikrųjų užkisti keltikams pastangoms, tiesiog e, vėlgi pasirūpindami to, kad informacija būtų viešai prieinama. Taip pat aš sakyčiau, kad vertėtų transliuoti bent jau per internetą ne tik tai plenarinius posėdžius, bet ir komiteto posėdžius. Toliau septintojo pastraipoje yra atskirs reikalavimas, kuriuo pateikia PP frakcija. Ten yra sakoma, kad mes turėtumėm visų pirma naudoti atviro kodo programas, nes tai prisideda prie kalbų įvairovės įsaugojimo. Taigi labai svarbu būtų, kad visi galėtų pasinaudoti informaciją, kuomet ši informacija patenka į viešai sektorių, į viešasias dimensijas, kad ši informacija būtų naudojama, o nenuslėpiama. Ir dėl to programos, kurios naudojamas, pavyzdžiui, žodiniai procesoriai ir kitos taip pat turėtų būti pagristos atviro kodo principo. Visą tai turėtų būti prieinama visiems naudotis, nepriklausomai nuo to. Uh, kas ir kaip, e, kas, kas, kas ir kokiai grupiai priklauso. Aš žinau, kad Kešmano ataskaita, kur netrukus turėtų pasirodyti, irgi nagrinė šios klausimus. Ir e, galbūt pavyks suformuoluoti tai, ką parlamentas norėtų matyti. E, aš labai tikiuosi, kad svarbiausia paragrafai išliks savo vietoje ir nebus pernelik susilpninti ar skisti. Kągi dabar žodis komisariai Valstrom. Ačiū, panė pirmininkė, gerbėjim parlamentarai. Visų pirma, noriu padėkoti už gerai parengtą ir įdomią įdomų pranešimą. Iš tikrųjų, kaip jau buvo minėta, tai yra svarbi tema, tema, kuri mums visiems rūpia, ypatingai, kada peržiūrimas reglamentas 1049. O taip pat turint omeny tai, kad Lisabonos sutartis, jeigu neįsigalios, kad nors irgi palies šios svarbius klausimus. Be abejo, mes čia kalbame apie pirmiausiai 1049, reglamentą 1049 įgyvendinimą ir E, čia vertėtų paminėti vieną iš pozityvių elementų šiame reglamente, kadangi kokybiniai duomenys, kaip kiekybiniai duomenys rodo, ES institucijos iš tikrųjų darosi vis atviresnės, vis mažiau yra atsakoma reikalavimus supažinti su dokumentacija, vis daugiau dokumentam papieinami, taigi judame link atvirumo, link skaidrumo. Be abejo, tam tikros rekomendacijos šioje, šiame pranešime E, siekia kur kas toliau negu e, minėtasis reglamentas 1049, kuris galioja nuo 2006 metų. Pranešime kalbame apie daugybę klausimų susijusių su atvirumu, su bendravimu su visuomenė ir aš tai sveikinu kaip vertingą indėlį e, į bendrą skaidrumo ryšių su visuomenė užtikrinimą. Ir leiskite peržvelgti pagrindinės rekomendacijas bei principus, kurie, kuriais tai grindžiama kadangi juos tikrai verta paminėti. Visų pirma, dėl turkų atveju. Aš galiu jūs patikinti, kad komisija tikrai pilnai priema domen šitos bylos baigti. Čia be abejo daugiausiai kalbama apie atvirumą, kada taryba dalyvauja arba atlieka savo teisę, kurs vaidmens dalį. Tuo tarpu e, kitos institucijos taip pat yra šio proceso dalis ir bent jau komisija iš tikrųjų labai stengiasi užtikrinti, kad e, kiekvienu atveju, kiekvienu atskiru atveju būtų e, nagrinėjama galimybė atskleisti informaciją, remiantis į kriterijus, kuriuos nusatė teisingumo teismas. E, kai kurios kitos procedūros reikalauja didesnio dėmesio, nes jos yra labai specifinės ir kiekviena institucija tos procedūros yra savai unikalios. Tai reiškia, kad mums tikrai reikės daugiau laiko, e, kol rasime būdų, kaip užtikrinti tą viešumą. Rekomendacija sujungti reglamentus 10.49.35.4 e, dėl istorinio archyvo atidarimo yra gana sudėtingas reikalavimas dėl vienos konkrečios priešties. 255 e, straipsnis E, Europos steigimo sutartyje ir taip pat reglamentas 1049 netaikytini visoms institucijoms, neapima visų institucijų ir agentūrų. E, tuo tarpu čia rekomenduojama, kad šitas reikalavimas atskleisti informaciją turėtų būti taikomas visoms institucijoms. Dėl to mes tiesiog negalime sulėti tų dviejų dokumentų, nes e, apriepties rytis yra skirtinga. Dabar dėl kritinės pastabos komisijos, susijusios su komisijos viešaisiais registrais. Aš jūs patikinsiu, kad e, mes labai rimtai reaguosime šią pastabą. Mes, kaip jūs žinote, turime iš tikrųjų viešai dokumentų registrą, kuris jau veikia nuo 2002 metų birželio mėnesio. Ir nuo tada komisija taip pat yra atidariusi specialų registrą komitologijos procedūroms bei ekspertų grupėms. Ir mes visą laiką stengiamės maksimaliai modernizuoti savo vidinės informacinių technologijų sistemas. Deja, tai nevyksta per naktį, tai yra gal ilgas procesas, prie kurio tenka sugaišti laiko, bet visada stengiamės uh, atsižvelgti į tai, jog visuomenė turi būti prieinama kuo daugiau dokumentų ir žinote, kad aš asmeniškai taip pat uh, laikausi šių principų. Be abejo, mes suvokiame, kad mūsų viešieji registrai vis dar turi būti daromi atviresni, ir aš galiu tik tai patikinti, kad mes ir toliau plėtosime šios viešos registrus e, tam, kad būtų užtikrintas dar didesnis skaidrumas. Rezoliucijoje jūs keltė klausimus dėl dokumentų tvarkymo ir bendro portalo, taip pat transčiai projekto. E, komisija pritarė tai idėjai, jog galima būtų atidaryti bendrą portalą, kuris palengvintų piliečiams prieigą prie teisėkurus dokumentų. Uh, Manau, kad tai ir susijęs su bendros metodikos paieška. Pirmiausia, mes turime pasverti įvairias praktinės pasiekmes. E, taip pat turėtume sutvarkyti nuorodų sistemą dokumentuose. E, ir be abejo, mes sieksime užtikrinti pilno dokumentų prieinamumo institucijose, taigi draugės su jumis toliau sieksime šių tikslų. E, kaip jau savo atsakymę spalio mėnesį sakiau, iki 2010 metų mes tikimės e, užtikrinti daugiau mažiau visą šitą e, dokumentų prieigą. Ir be abejo, dar vienas atskiras aspektas yra informacijų mainai tarp institucijų. Aš suprantu, kas norėtų to pasakyti, tačiau leiskite jums priminti, kad tarp mūsų institucijų mes jau dabar turime nustatę tam tikrą darbo tvarką, pagal kurią keičiamasi konfidencialią informaciją. Ir tai yra apibriešta bendrosios sutarties e, priedė. Taip pat turite turėti omeny, kad e, informacijos keitimasis tarp atskirų institucijų neturi nieko bendro su visuomenės prieigos galimybėmis, todėl šitą klausimą reikėtų nagrinėti atskirai, kaip tai dabar ir daroma. Šis pranešimas ir diskusijos yra iš tikrųjų naudingas e, indėlis ateičiai, kada mes galbūt galėsime platesniu mastu E, diskutuoti šią temą ir aš tikrai dėkinga už parlamento pastangas e, neapleisti skaidrumo, atvirumo temos Europos darbo tvarkė. Manau, kad prie šių klausimų mes grįšime atimiausio ateityje, pavyzdžiui, netrukus e, turėtų vykti Libė komiteto bendras posėdis su Čekijos parlamentu, aš turėsiu garbės nedalyvauti. Dar po poro savaičių mes nagrinėsime svarbių klausimą dėl reglamento 1049 peržiūros. Na ir diskusijos to nesibaigs. Mes be abejo turime ir toliau atvirai kalbėti apie skaidrumą, apie tai, ką galima e, papildomai padaryti, ne vien tik tai formalizuotai teisės aktuose, e, siekiant užtikrinti prieigą, aktyvų informacijos platinimą, galų galę spartų dokumentų skelbimą. Tai irgi yra svarbus aspektas. E, vienas iš konkrečių darbų, kurį aš padariau pernai, aš e, tiesiogiai per internetą padariau prieinamą savo korespondencijos registrą. Ir tikiuosi, kad tai yra tiesiog viena iš iliustracijų. Jeigu mes kūrybiškai pažvelgsime, iš tikrųjų galime rasti daug ir idėjų sprendimų. Dėkuoju, poniai Valstrom. O dabar periname prie frakcijų pasisakymų. Ir pirma, pirmasis kalbėtojas, ponas Kerero Tajedor. Eh, Ačiū pirmininkė. Pone Kapatoj, matau, kad rengiant jūsų pranešimą buvo labai daug parodyta geros valios. Piliečių teisų komitetas pateikė nemažai pakeitimų ir jūs asmeniškai pateikėt net 18 pakeitimų šiam pranešimui. Gal ir norėtųsi, kad pranešimas būtų kiek radikalesnis. Jūsų pateiktiems pakeitimams pritarė visos frakcijos. Tačiau jūs prašėt kai kuriuose pakeitimuose neįmanomų dalykų. Jūs, pavyzdžiui, kalbėjote apie įvairių komitetų darbo tvarkos reglamentavimą ir derinimą. Tai ir nėra įmanoma, to kol neįsigaliojo Lisabonos sutartis. Taigi jūsų o, siūlomi dalykai buvo neįmanomi. Be to, jūs žinote, kad e, dažnai kalbame apie tai, kad ir frakcijų posėdžiai turėtų būti e, transliuojami viešai. Tačiau mes norime šiokio tokio privatumo. Be abejo, komitetai galėtų veikti skaidriau ir atviriau, tačiau partijose ir frakcijose mums reikia žinoti, kad niekas neišgirsto, apie ką mes kalbame. Be to, jūs kalbate, kad e, didžioji dauguma teisės aktų yra priimami pagal komitologijos procedūrą. Jūsų nurodytas skaičius tikrai netisinga tikrovės. Jums puikiai yra žinoma, kad jei mes nuolatos skubėsime, jei turėsime papildomų taisyklių, tai kaip tik negalėsime skaidriai dirbti. Ir galiausiai jūs siūlėte ir nereikalingų dalykų Pavyzdžiui, jūs sakote, kad labai svarbu yra registruoti, kas ateina į plenarinius posėdžius. Betgi ši informacija jau yra renkama ir yra prieinama mūsų piliečiams. Taigi aš suprantu, kad šitokie pareiškimai gali padėti jums pilnyti piliečių pasitikėjimą. Tačiau iš tikrųjų, ar jie yra reikalingi, ar jie iš tikrųjų prisidės prie skaidrumo. Dėkuoju, kad leidot man kalbėti ilgiau. Dėkuoju, manai Erero ir dabar socialistų frakcijos vardu ponas Kešman. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju Markui už puikų pranešimą. Deja, aš turiu pritarti kitiems kolegoms kad jūs nesižvelgėt į e, šio klausimo ribas. Tačiau kolega norėtų pasakyti, kad nėra nieko baisaus, kad prašome neįmanomų dalykų, nes tik tai taip mes galėsime ką nors pasiekti. Ir jei parlamento nariai ir teigia labai daug informacijos savo svetainėse apie savo veiklą, tai nereiškia, kad ši informacija iš tikrųjų yra naudinga piliečiams. Piliečiams yra įdomu, ką veikia trys svarbiausios Europos Sąjungos institucijos priimdamos teisės aktus. Mes norime žinoti, kaip buvo rengiamas e, toks ar anoks reglamentas, kaip jis yra gyvendinamas. Ir e, aš norėčiau pasveikinti ir švedijos ministrę e, Ceciliją Malstrom, kuri e, tuo metu, kai dirbo parlamente, labai svariai prisidėjo prie šio darbo. Mes puikiai žinome, kad, e, pavyzdžiui, taryboje vyksta labai daug įvairiausių, įvairiausių lygio dėrybų, tačiau mes nežinome iš tikrųjų, apie ką yra kalbama. Ir kai tik atsiranda tokio slaptumo, iš karto kyla daug įtarimų apie tai, kaipgi ir ką daro nacionaliniai ministrai. O jeigu nacionaliniai ministrai žinotų, kad jų piliečiai sužinos, ką ir kaip jie sakė, tuomet e, e, mes galėtume užtikrinti didesnį demokratiškumą. Jūs, ponia Kapato, prašote, kad frakcijų posėdžiai būtų viešai transliuojami, bet tai yra neįmanoma. Mes esame čia ir dirbame e, čia pirmiausia dėl to, kad padėtumėm Europai ir sustiprintumėme e, Europą. Ir balsavimo sąrašą sudaryti mums iš tikrųjų buvo labai nelengva, bet aš vis tiek lenkiu e, savo galvai prieš jūs herr präsident willkommen frau vizepräsidentin! wir werden morgen den bericht von. pone pirmininke pone komisijos vicepirmininke rytoj balsuosiu dėl pono kapato pranešimo. ponas kašman sakė jog vieš, viešąją visuomenį reikia atsiskaityti už tos dokumentus, kurie e, liečia visą viešąją sritį. Marko galima būtų prikišti, kad jis nuėjo per nelyg toli viršijo savo įgaliojimus, tačiau tai nėra, nebūtų visai pagristas priekaištas. Frakcijų posėdžiai turėtų būti vieši. Toks buvo pateiktas pasiūlymas, tačiau tai yra klausimas, dėl kurio galima būtų diskutuoti. Aš manau, kad aišku, kad frakcijos yra vyksta uždari posėdžiai, jeigu diskutuojama jautriais klausimais. Na, kartais tokios uždaros diskusijos yra būtinos, kad būtų galima susitarti. Ir aš manyčiau, kad čia galėtume pasakyti, kad nebūtina viešai skalbti nešvarių šeimos skalbinių. Galėtume ir šiam atveju pritaikyti būtent šį principą. Kai dėl viešosios nuomonės informavimo ir viešo diskusijų transliavimo tai manau, jog apskritai Marko atliktas darbas yra geras. Tačiau aš manau, kad jo siūlymus dar būtų galima pagerinti. Europos parlamentas, lyginant su kitom dviem institucijomis, ir noriu čia tai ypač pabrėžti, stengiasi užtikrinti dokumentų skaidrumą, bet taip pat ir posėdžių skaidrumą. Mes čia esame atviresni negu visi kiti nacionaliniai parlamentai. Tai nereiškia, kad nieko nereikia keisti ir gerinti. Tačiau manyčiau, kad viešumo kol kas labiausiai trūksta taryboje. Maiklas sakė, kad būtų svarbu žinoti, kas, kaip ir kodėl ta, vienus ar kitus sprendimus priima. Tai padėtų įtvirtinti politinį patikimumą. Svarbu užtikrinti, kad piliečiai galėtų prieiti prie ES dokumentų, kad būtų aiškus komitologijos dokumentai. Pavyzdžiui, skyšių kiekis rankinėme bagaže yra toks dalykas, kuris piliečiams buvo visiškai nesuprantamas. Na, o skaidrumas reikalingas tam, kad būtų galima geriau išaiškinti piliečiams, kokie vyksta politiniai veiksmai, kas už jų slypi ir kartais piliečiai gali vienai par kitaip spręsti, turėdami tokią informaciją. Ačiū dar kartą kolegai Kapato. Dabar UN frakcijos vardu minutė ponui Černeckiai. Prašau. Parlamentų, pani vicepirmininkė. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisijos vicepirmininkė, ponia ir ponios. Mes turbūt labiau turėtumėm rūpintis piliečiais, o ne tiesiog kurti sąjungą vardant tų pačių eurokratų. Ir siekdami šito mes be abejo turime didinti skaidrumą, taip pat kelti institucijų patikimumą. Manau, kad viena iš problemų yra ta, kad mes nesiklausėme piliečių nuomonės, ką jie apie tai mano. Ir kraštinė priemonė be abejo būtų referendumas, kuris tikrai leistų sužinoti, ką žmonės apie vieną ar kitą klausimą galvoja. Mes dabar kalbame, kad nevetėtų viešinti, tarkim, frakcijų, vidaus darbo, peripetijų. Bet aš manau, kad būtų svarbu bent jau užtikrinti e, atvirą prieigą prie informacijos tam, kad žmonės žinotų, kur kokias informacijos ieškoti. Nes dabar daugelį piliečių Europos institucijos atrodo per daug nutolusios, žmonės jų nepasiekia. Ir tikėkime, kad šitos priemonės, kurios čia siūlomas, padės priartinti institucijas prie žmonių. Ačiū panu Černecki. Dabar e, grupės frakcijos vardu vienai minutiai ponė Svensson. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjas ponas Kapato savo pranešime rodo, jog tebe ne viskas yra padaryta skaidrumo srityje ir viešosios nuomonės informavimo srityje. Aš pasisakau už didesnį skaidrumą ir pritariu pakeitimus, kuriuos pateikė pats pranešėjas. Manau, jog yra svarbu, kad Europos parlamentas pritartų didesniam skaidrumui. Manau, kad pono Kašmanų pranešimas taip pat bus priimtas, nes jis yra nukreiptas tą pačią linkmę. Yra nepriimtina, kad teisėkuros e, aktų priimimas yra atidedamas. Kasmet mes tos teisės aktus priimame, tačiau jie nėra patys savaime skaidrus. Labai svarbu yra užtikrinti skaidrumą susijusią su E, deputatų dalyvavimų parlamento darbe ir, ir e, apie įvairius finansinius ir ekonominius deputatų interesus. Visą tai turi būti absoliučiai skaidru. Pritariu, kad turi egzistuoti viešas registras. Čia mes kalbame ne apie populistinius kažkokius reikalavimus. Tai yra, manyčiau, politinis visai pagristas reikalavimas. Ačiū. Ponas Lundgren, dvi minutės. Ponas Lundgren, Atvirumas yra svarbus dalykas kiekvienoje demokratinėje struktūroje. Esant demokratinėms sąlygoms, rinkėjai išrenka tuos, kurie jiems geriausiai atstovaus ir prims sprendimus jų vardu. vardu. Būtų absurdiška, jeigu tie išrinkti atstovai turėtų teisę neteikti informacijos tiems, kurie juos išrinko. Tačiau dėja, kol kas dažnai taip, taip nutinka ir dėl daugelio priežasčių. darbas patikimas žmonėms, kurie nebuvo išrinkti piliečių. Paskui siekiama, kaip sakoma, užtikrinti didesnį saugumą. Tačiau norint to pasiekti, įmama taikyti išimtis, kurios apriboja skaidrumą. Ašgi manau, kad reikia dar kartą grįžti prie šių visų minčių ir savokų. Šiandien nebegalima kokios nors informacijos laikyti slapta. Juolab, kad ES piliečiai turi visiškai pagristų lūkesčių reikalavimų. Šiandien nebegalima slėptis už tam tikrų pretekstų ir laikyti paslaptyje vieną ar kitą informaciją. Seniau ES beveik viskas buvo slapta. Net komisarų pavardės buvo slapta informacija. E, pamažu situacija keitėsi, buvo į nueitas nemenkas kelias nuo tada, nuo 93-98 metų tas atvirumas didėjo, buvo pritarta didesniam skaidrumui. Ir šiandien aš galiu didžiuodamasi pasakyti, kad mano šalis e, Švedija yra viena iš skaidriausių pateikdama e, visuomeniai priimamus dokumentus. Turko atvejis bus nagrinėjamas be abejo toliau po to sprendimo, kuris buvo buvo priimtas praeitą vasarą. Tačiau, kaip jau sakiau, kelias dar yra ilgas, jei norime, kad ES įsivyrautų visiškas skaidrumas. Dar reikės įveikti nemažai kliūčių, būtent dėl to reikia paremti pono Kapato pranešimą, nes jis yra vienas iš svarbiausių žingsnių šią linkme. Dėkui. Ponas Romanioli, prašau, minutę. Ačiū, pirmininkė. Leiskite panaudoti savo laiką tam, kad e, pasakyčiau, visų pirma, Pritariu daugumai pono Kapato teiginių nuskambėjusių šiame pranešime. Galbūt esu vienas iš saujelės europarlamentarų, kurie su pasitenkinimu e, skelbė apie tai, kaip slanko įvairius komitetų delegacijų posėdžius ar panašius renginius. Ir aš būčiau labai laimingas, jeigu Italijos spauda būtų taip pasigavusi, taip atsižvelgusi. Galbūt tai informacija, kuri nėra tipiška, bet aš siekiau bent jau informuoti visuomenę apie tai, kokioje veikloje dalyvauja italų parlamentarai čia Europos parlamente. Aš manau, kad tokio tipo informacija galėtų būti ir kokybiška, ir reprezentatyvi, ir e, galbūt duotų netgi daugiau, negu jūs pasiekėte rinkiminių kampanijų metu. Kita vers, be abejo, aš kalbu čia nuo savęs ir tą progą, be abejo, noriu tik tai paploti ponu Kapatu už jo pastangas. Ačiū toliau, pons Marinesku. Ačiū, ponė pirmininkė. ES remiasi skaidrumu kaip vienu iš principų. Apie tai yra kalbama ES sutarties 5-6 straipsniuose ir E, pagrindinių teisių hartijoje. ES visada siekia kuo skaidriau priimti sprendimus ir kuo arčiau piliečių. Europos parlamentas nėra vienintelė institucija, kuri nori, kad visuomenė galėtų prieiti prie primamų sprendimų. Prieiga prie dokumentų tik padidina piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Dabar piliečių prieiga prie dokumentų yra visai sklandi, tačiau reikėtų, kad 2001 metų teisės aktai, kurių tikslas yra šią prieigą reglamentuoti, būtų atnaujinti. Būtent dėl to mes paprašėme pateikti siūlymus prieigai prie dokumentų pertvarkyti, kad visi dokumentai e, būtų prieinami visuomeniai nuo pat teisėkūros tekstų siūlymų į rekomendacijas buvo atsižvelgta ir jos buvo trauktos 2006 metų reglamentą. Sprendimo prieimimo metu partijos kartais turi ir skirtingų nuomonių, kartais prieštaraujančių viena kitai. Tačiau manyčiau, kad reikėtų siekti visiems priimtino sprendimo. Pilietis turi būti informuojamas viso teisės akto rengimo ir prieimimo metu, nes tie sprendimai tiesiog yra susijęs su žmonių gyvenimu. Ačiū. Kolega Miko, minutė. Demokraatija põhineb läbipaistvusel ja avatusel mėly kolegos, demokratija grindžiama viešumu ir skaidrumu. Ir tai labai svarbu ypač dabar, artėjant Europarlamento rinkimams. E, jeigu supaprastintumėm tinklalapio aplinką, tai taip pat leistų piliečiam plačiau dalyvauti rinkimuose. Jeigu mums pavyks e, informaciją pateikti piliečiams suprantamą kalbą, tai tada ir jaunesni, ir senesni piliečiai iš tikrųjų domėsis mumis. Taigi, iniciatyva šią progą ir labai sveikintina. Iš tikrųjų, remintas tam tikrais kriterijais piliečiai turėtų prieiti prie visos informacijos apie tai, kaip dirba Europos parlamentarai. E, taip pat turėtų būti galimybė piliečiams supažinti su darbu, kuris vyksta delegacijose, komitetuose ir kitur, kad sudarytų sam paveikslą. Aš taip pat pritarčiau idėjai E, įsteigti tarp institucinį, tarp žinybinį dokumentų registrą. Tai labai svarbu stebėsenos procesams ir taip pat e, labai svarbu užtikrinant, e, kad galėtų vieno langelio principas. Tai yra, iš principo noriu pasakyti, kad remiu ir pritariu pono Kapato ataskaitai. Pone Harkin. Ačiū, pane pirmininkė, noriu pasveikinti pana Kapato parengus šį pranešimą. Iš tikrųjų, tai yra svarbus indėlis į parlamento debatus. Kai mes kalbam apie atskaitomybę, apie skaidrumą, mes turim pradėti nuo savęs ir pirmiausiai tai yra be abejo Europos institucijos. Sutinku su dauguma teiginių, na, turiu gal porą pastebėjimų. Visų pirma, jau kalbėsim apie e, informaciją apie parlamentarų e, veiklą. Informacija turėtų būti e, e, išsami, nes kitaip mes kaip ir žinosime ir viską ir nieko. E, Jeigu tik sakysime, kad parlamentaras dalyvavo kažkam komitete, to nepakaks. Taigi reikėtų, kad iš tikrųjų informacija apie kiekvieną parlamentarą e, būtų pateikta išsamei, nes kitaip dalis tos informacijos nepasieks piliečių, neliks nematoma ir tai nebus atsižvelgta. E, Taip pat noriu patarti, pono Ramaniolį, kad iš tikrųjų e, kartais apmaudu, kad žiniasklaida nepasigauna mūsų teigiamus informacijos, bet vėlgi tai rodo, kad mes dar iki nekalo nuveikėme savo e, darbo dalį. Aš taip pat pritarčiau ponui Michael Cashman, kad e, piliečiams iš tikrųjų e, reikėtų pateikti informaciją, nes kitaip mes tampame įvairių spekuliantų, kurie bet kuriuo atveju kaltina Briuselį žaisliukais. Ačiū toliau, Peteris Matinas. mano patirtis yra labai panaši. Komisarė, aš e, stojau šio parlamento dar 1999 metais, e, prisijungiau prie šio parlamento 1999 metais, e, kupinas didelio entuzijazmo, kuris vėliau išblėso. Kaip ir daugelis piliečių, aš norėčiau sužinoti, kaip primami sprendimai, kur cirkuliuoja visa informacija. Kartais, kai mes mėginame rasti sąsąją su ES, paprasčiausiai tos informacijos nėra. Ir dėja, daugeliu atveju, daugeliu priemonių. Esame tam tikrų tendencijų, kad viskas būtų nepakankamai išku arba stengiamasi nuslėpti, kas yra už ką atsakingas. Taigi, aš tikrai raginčiau e, laikytis šių skaidrumo principų ir e, siekti faktiškai netgi dar toliau, negu pono Kapato ataskaitoje yra rekomenduojama. Kągi dabar dviem minutėms rodys pono Koelio. Ačiū pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Skaidrumo principas yra esminis Europos Sąjungoje. Tai yra mūsų institucijų demokratinės prigimties laidas. Tai leidžia piliečiams dalyvauti priimamuose sprendimuose. Tai mūsų veiksmams suteikia papildomo legitimumo. Tad aš pritariu to principo įgyvendinimui, pagal kurį e, dokumentų viešumas turi būti užtikrintas. Konkrečiai, kalbant apie tos dokumentus, kurie yra esminiai ir dėl kurių e, reikia institucijų ES bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, kartais taryba yra kritikuojama dėl to, kad kai kurių, kad, kad prieiga prie kai kurių dokumentų jį draudžia. Aš atidžiai stebėjau Turko atvejį priimti sprendimus šioje srityje, tinkamus sprendimus yra labai reikalingas žingsnis. Nežinau, ar tuo būdu bus išspręsti visi kilantis klausimai. Aišku, reikia laikytis to juridinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes dirbame. Man regis, pranešėjas žengia dar toliau, negu mes galime padaryti to juridinių pagrindų remdamiesi. Europos bendrijų teismas turko byloje nurodo, kad reikia atsižvelgti į riziką susijusią su kai kurių dokumentų vieši, viešumu. Tačiau manyčiau, kad ES turime veikti pirmiausia subalansuotai. Ačiū. Ponas Kirita. Aš doriu sublinės faktą. Pone pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad jeigu iš pradžių pona Kapato rėmė daugelis kolegų. Dėl pakeitimų, kurie atsirado vėliau, tos paramos sumažėjo. Tačiau daugiau skaidrumo mūsų darbe yra esminis dalykas, norint siekti piliečių pasitikėjimo. Aš manau, kad Europos parlamento tinklalapyje, kur yra bylos, kuriuose yra išdėstyta kiekvieno parlamentaro veikla, jo pateikti pakeitimai. Aš manyčiau, tos bylos turėtų būti prieinamos piliečiams, nes piliečiai matytų, kokį indėlį kiekvienas iš tų deputatų įneša į sprendimų prieimimą Europos Sąjungoje, kiek kalbėjo plenarinėme posėdėje, ką pasakė vienu ar kitų klausimų ir panašiai. Manau, kad ir kitos institucijos savo diskusiją turėtų padaryti viešas. Viešumo turėtų siekti taip pat ir taryba. Dar nelau, ir nelaukdama tol, kol tą privers padaryti Lisabonos pro, sutartis. Kolegė Tomaševska turi žodį, prašau. <clears throat> panie przewodniczący! prawa obywateli. ačiū pirmininke. Mūsų piliečiai turi tam tikrų teisų ir viena iš šių teisų yra susijusi su informacija apie tai, ką veikia jų išrinktimus atstovai. Taigi, ES institucijos privalo tai atsižvelgti. Pirmiausia, galvoju apie tarybą kuri rengia labai daug darbo dokumentų. Manau, kad skelbiant informaciją interneto svetainėse, reikia tai daryti taip, kad su ją būtų lengva susipažinti. Labai dažnai žmonės nukenčia e, dėl to, kad nesugeba pasinaudoti naujausiamis e, technologijomis. Ir turime padėti tiems, kam yra labai sunku E, susigauti jiems visą e, reikalingą informaciją. Tack så mycket. Dėkuoju, ponė Sirešelt. Öppenhet. Öppenheten har verkligen... Ačiū, ponė pirmininkė. Skaidrumas smarkiai išaugo ES, dėl to visi, manyčiau, čia sutarėme. nuo 1049 reglamento taikymo, nuo to, kai atsirado interneto puslapis, viešumo atsirado daugiau. Šiais pastaraisiais metais mes taip pat matėme, kad Europos komisija irgi žengė svarbių žingsnius šią linkmę. Tai ne visada buvo paprasta. Manau, kad keletą metų mūsų bendradarbiavimas yra išties puikus. Turime pasakyti būtinai, kai komisija padaro kažką gero. Ponas Alvaro kalbėjo apie tai, kad e, ne viskas yra vieša, kalbant apie teisės aktus, tai yra motivacija, dėl ko jie buvo primti ir panašiai, tačiau būtų svarbu tai žinoti. Aišku, neįmanoma būtų pateikti kasdienės veiklos rezultatų, tačiau reikėtų, kad informacija būtų tiksli. Aš pritarsiu pono Kapato pranešimui, jeigu tik tai nesukels papildomos biurokratinės naštos. Ačiū. Panie Przewodniczący, kolega Rogalski, proszę. Założenia, iż systemy demokratyczne oparte na rządach prawa powinny być związane z zasadą publikacji. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad pradėti reikėtų nuo to, kad mes gyvename valstybėse, kuriuose veikia teisės viršinybės principas. Šių valstybių piliečiai turi teisę į visišką skaidrumą ir atvirumą. Tai reiškia, kad piliečiai turi teisę susipažinti ir su rengiamų teisės aktų projektais. Deja, taip nėra. Nes akivaizdu, kad uh, bandoma neskleisti tam tikros informacijos mūsų piliečiams. Tai spindi e, dokumentų skelbimo tvarkos ypatumai. Aš manau, kad mūsų piliečiai turi, turi e, galimyb, turėti galimybę susipažinti su mūsų darbu visapusiškai. Pone Doyle, dėkuoju pirmininkė. Aš labai dėmiai klausiausi pranešėjo. Yra du dalykai - prieiga prie uh, informacijos apie tai, kaip yra rengiami teisės aktai ir prie, e, prieiga prie kitų dokumentų. Aš norėčiau pakalbėti apie aktyvų skaidrumą. Mes visi žinome, kad slaptų susitikimų skaičius ženkliai sumažėjo tačiau mes vis dar nežinome, kaip balsuoja ministrai, o būtų labai naudinga skelbti šią informaciją. Be to reikėtų e, pagerinti prieigą prie informacijos apie tai, kaip parlamentarai lanko e, posėdžius. Mūsų renka mūsų piliečiai ir jie turi teisę viską žinoti apie mūsų e, veiklą. Tačiau aš vis dėlto manau, kad partijų ir frakcijų posėdžių viešumas skelbia viešai transliuojančios posėdžius yra tikra nesąmonė. Aš manau, kad mes turime apsaugoti savo profesijos ar savo darbo orumą. Sono assolutamente certo che la relazione dell'onorevole. Pirmininkė, esu visiškai įsitikinęs, kad ponio Kapato parinktas pranešimas aiškiai parodo, kad didesnis skaidrumas nepažeis ES institucijų darbuotojų privatumo. Manau, kad turime pritarti pono Kapato pranešimui. Piliečiai turi turėti, te, e, turi turėti galimybę daugiau sužinoti apie mūsų veiklą. Tačiau kartu aš norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie buvo susirūpinę dėl to, kad kartais reikalaujama per daug Tai, ką darome mes asmeniškai kaip privatus piliečiai, yra mūsų reikalas. Nes jei bus reikalavome ir toliau visiško skaidrumo, tuomet e, kažkas gali panorėti sužinoti, apie ką aš kalbu su savo telefonu, su savo šeimos nariais. Manau, kad reikia aiškiai atskirti, kas turi būti viešin, viešinama ir kas ne. Mes kalbame pirmiausia apie piliečių teisę susipažinti su tais te, e, dokumentais, kurie yra susiję su teisėjų aktų leidyba. Tož jasność Ponas Sikerskis. Kągi, jeigu mes kalbame apie skaidrumą, apie tvarumą, tai turėtų būti kertinis elementas visose veiksmuose, kuriuos, kurie, kuriuos daro Europos institucijos ir visur, kas ten, kur mes kalbame apie Europos institucijas. Nes e, piliečiams išorėje, paprastiems piliečiams labai svarbu suprasti, kas yra daroma Europinėme ligmenyje. Aš manau, kad dabar yra pasitikėjimo krizė ir tai apie ką čia kalbama, galbūt e, būtų viena iš priemonių sušvelninti situacijai arba spręsti šią problemą. Institucijos iš tikrųjų patiria šitą pasitikėjimo krizę ir tai yra žinia, kurią mums aiškiai e, pasiuntė referendumai vykę Prancūzijoje, Niderlanduose, Airijoje. Taigi mums reikia institucijų, kurios e, pirmiausiai e, remtųsi e, visuomenės prieimimu paramą, palaikymu. Būtent tai e, suteiktų svorio mūsų priimėms sprendimams, kuriuos mes priminėme žmonių, liaudės vardu. Ir manau, kad Europos parlamentas čia turi suvaidinti svarbu vaidmenį, kadangi e, jis yra tos pilnai suformavusios Europos e, e, Sąjungos vienas iš elementų. Ačiū, tai buvo paskutinis pasakymas, dabar komisarė Velstrom. E, Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiami parlamentarai už šią diskusiją. Manau, kad sunkoka yra apibendrinti tai, kas buvo pasakyta, bet jeigu pamėginčiau tai padaryti, tektų matyti kartoti tai, ką jūs sakėte. Tai iš tikrųjų yra kertinis bet kokios demokratijos elementas ir aš būčiau linkusi pirmiausiai visą šią problemą žvelgti piliečio akimis. Piliečiai turi teisę žinoti, kas vyksta. Jie turi teisę prieiti prie informacijos, prie dokumentų ir turi turėti galimybę uh, E, sekti procesus ir tada jau daryti informaciją pagristus sprendimus. Na, šie metai bus kritinės svarbos metai, kadangi e, vėlgi birželio 7 piliečiai išeis į rinkimus, tad labai svarbu užtikrinti, jog jie turėtų prieigą prie informacijos. E, mes vis dar velkame istorinių skirtumų, kultūrinių skirtumų naštą. E, vis dar nesutarėme dėl to, kokia informacija turėtų būti viešai prieinama, kokia ne. E, aš atstovauju valstybė, kuri gyvoja labai senos viešos prieigos prie dokumentų ir atvirumo tradicijos. Kai kurios kitos valstybės narės turi mažiau tokios patirties. Ir E, kartais e, labai sunku yra apspręsti, e, kuriuos dokumentus laikyti slaptais, kuriuos nebelaikyti slaptais ir atskleisti visuomenį. Aš manau, kad pranešime taip pat uh, atsispindėjo visos šitos sąsajos uh, tarp šių problemų, tarp įvairių klausimų, kurias svarstume, taip pat ten tokia politinė perspektyva. Vėlgi, Lisabono sutarties grožis uh, yra tas, kad uh, jinai išplėstų piliečių galimybę prieiti prie dokumentų, uh, padarytų institucijas atviresnėmis ir tai galbūt uh, užkirstų kelią tolesniems kaltinimams, nes dabar, kaip pans Kašmės ir kai kurie kiti e, minėjo, iš tikrųjų kartais piliečiams sunku suvokti, kas vyksta, tarkim, Europos taryboje, e, Europos vadovų taryboje. Taigi, aš manau, jūs nebijosite, jog manim galite pasikliauti, mes tikrai kasdienį savo veikloje e, nepaliaujamai kovosime už tai, kad komisija tobulintų savo veiklą, taptų dar atviresnė, mes, mes gerinsime prieigą prie vairių registrų, prie dokumentų, visą tai, ką minėjo ponas Karpato. Tai taip pat yra savoškas spaudimas komisijai, tačiau jūs savo pasakymais ir pademonstravote, kad parlamentas irgi nėra bejinga šiai temai, jis taip pat gali gerinti savo darbą, gali dar labiau atsiverti visuomeniai, užtikrinti didesnį skaidrumą. Ir aš manau, kad visa tai prisidės prie bendro demokratijos sustiprinimo ES. Mes iš tikrųjų galėsime nuveikti draugę daug naudingų dalykų, kurie ypač svarbus artėjant Europos parlamento rinkimams. Aš manau, kad netrukus mes vėl grįšime prie šių temų, diskutuodami dėl argumento 1049. Ačiū. Dabar žodis pranešėjui, ponio Kapato. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, noriu pirmiausia padėkoti komisariai. Vienas dalykų, kuriuo aš nepasakiau anksčiau, bet kurį pasakysiu dabar, yra tai, kad pranešime pripažįstama, jog esama pažangos, kad iš tikrųjų E, vis daugiau sulaukime palankių atsakymų į prašymus supažinti dokumentais. E, e, tai rodo, kad mes keičiamės, kita vertus, tai ne, ne, ne užkėta galimybės tobulėti toliau. Informacija turi būti renkama ir apdorojama taip, kad e, ji būtų patogi skelbti. Aš nesakau, kad mes turėtumėm nerti penelygiliai biurokratijos liūną ir skelbti kiekvieną pasipainėjusių dokumentą, bet e, bet kuriuo atveju turėtų būti atvirus galimybės susipažinti su informacija netgi tada, kai jinai dar yra tik tai generuojama, tik tai kuriama. Uh, Be abejo, egzistuoja tam tikrų konfidencialumo aspektų, pons Ferrero kiti kalbėjo apie politinių frakcijų vidaus darbą. E, aš norėjau tik tai pasakyti, kad informacija turėtų būti tiesiog labiau parengta skelbti viešai. E, žinoma, politinės frakcijos ir toliau galės e, rengti uždarus posėdžius. Aš tikrai neketinu tapti ekstremistum, siūlydama šitas priemonės. Ponas Ferrero kalbėjo apie lankomumo, balsavimo domenų paskelbimą. E, sakė, kad e, ta informacija jau yra prieinama. Ne, tai netiesa. Dabar yra tik tai skelbiami tam tikrų sutikimų protokolai. Galbūt e, pasistengus, padirbėjus galima susikurti paveikslą, kaip vyksta darbas komitetuose. Bet tiesą sakant, e, E, man teko italų spaudoje susidurti su komentarais, kad aš mažiausiai lankausi įvairiuose renginiuose, įvairiuose grupė darbuose, frakcijų komitetų posėdžiuose ir panašiai, negu bet kuris kitas italų parlamentaras na, tai galbūt ironiška, tačiau aš noriu tiesiog pasakyti, kad informacijos sistema turi būti sukurta tokia, kad e, šitą informaciją būtų žmonėms suprantama, ne tik tai prieinama, ne tik tai būtų galimybė pamatyti, bet žmonės suvoktų, apie ką mes šnekama. Ir e, vėlgi kalbame ne vien tik tai apie dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Aš manau, kad svarbu užtikrinti pirmiausia, kad informacija nebūtų teikiama dalinai, kad nebūtų kažkokia pusinė informacija arba pusiau prieinama informacija nes e, tada iš tikrųjų kartais jūs e, cituoja selektyviai ir kai kurie dalykai tiesiog yra nukreipiami prieš jūs. Taigi labai svarbu, kad iš pranešimo nebūtų išbraukti e, svarbus teiginiai, svarbios nuostatos. Tikiuosi, kad paskutinės minutės surprizų mes nesulauksime, nes tai yra labai svarbu. Ir ačiū Jums pirmininkė dar kartą už kantrybę. Ačiū ponė Kapato. Tikiuosi, kad Jūs perinksna, o dabar diskusija šio klausimu baigta, balsuosime klausimą rytoj. Dabar. Kitas klausimas tai yra Aleksandro Graflensdorfo pranešimas dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugos srityje. Tik pirmiausiai žodis, pon Lamsdorf.